Thank you. Thank you. colleagues please take your seats kolegos prašau susėsti mūsų laukia ilgas balsavimo sąrašas Ketvirtadienis visi nori važiuoti namo, todėl aš kviečiu visus, e, visus e, e, teikti kuo daugiau pasisakymų apie darbo drausmę, padiskutuoti tarpus.